Good afternoon, dear colleagues. We will start our. Labadiena, kolegos. Pradėkime komiteto posėdį. Pirmiausia, mes turime patvirtinti darbo atvarkę. Jeigu niekas nesiūlo pakeitimų, tai darbo atvarkę laikome patvirtintą. Pirmininkės pranešimai. Spalio 16 dieną posėdėje koordinatoriai nusprendė parengti teisėkuros nuomonė pagal mm, profesinio ir šeimos gyvenimo mm, pusiausvėrą pagal 54 taisyklę. Taip pat yra numatyta parengti strateginę ataskaitą ir pateikti ją APP e frakcijai. Taip pat parengti savo, savo iniciatyvą pranešimą kultūros ir švietimo komitete dėl švietimo modernizavimo ES. Taip pat parengti dvi nuomonės dėl Europos lyčių lygybės instituto metinės ataskaitos patvirtino ir pateikti ataskaitą pagal 2018 metų, 2018 metų biudžeto procedūras. Taip pat parengti poziciją su pakeitimais ir pateikti ekonomikos ir pinigų klausimų komitetui dėl Europos semestro ir ekonomikos veiksmų koordinavimo. Taip pat parengti nuomonę savo iniciatyvą pilietinių teisių, teisingumo ir mm, vidaus reikalų komitetui ir pateikti ją e, SND frakcijai. Taip pat parengti klausimą žodžiu dėl moterų lyties organų žalojimo ir taip pat dėl parodyti ją iki 18 metų vasario 6 dienos. Taip, pagal 18 spalio procedūrą raštu koordinatoriai nu, nusprendė parengt, paprašyti 12 tyrimų politikos departamente dėl 2018 metų ir taip pat atidėti klausimus dėl lyčių lygybės klausimo finansavimo nuo gruodžio 4 iki birželio 20. -osios. Europos lyčių lygybės institutas veikiama e, lietai, judama į priekį sraigės tempu. Atvykusi yra pas mus į svečius Virginija Langva. Jie iš karto sutikiu žodį. Ačiū. Aš esu laiminga. Praėjus trims savaitėms taryboje pakeitus mūsų veiklos indeksą, iš tikrųjų labai buvo įdomu uh, frakcijoms, kurios labai domisi mūsų veiklos klausimais. Iš tikrųjų buvo labai įdomu išgirsti apie naują indeksą. Tie, kas neturėjo laiko perskaityti, susipažinti su mūsų ataskaita, aš turiu ataskaitos variantą spausintą formą čia ir ten yra nurodyta, kad mūsų indeksas yra pagerintas ir pakomentuosiu kodėl. Kokie pagrindiniai dalykai? ko gero jums yra labai svarbu, kadangi ne visi, kol gero, susižinojote, kas yra šitas indeksas. Tiesiog aš norėčiau paaiškinti, kad kai mes kūrėme pagrindus šiam e, indeksui, įtraukėme ir papildomus kriterijus. Iš tikrųjų mes atnaujiname informaciją, kurią turėjome anksčiau. Taip pat labai svarbu pasakyti, kad lyčių lygybės indeksas Europos e, lyčių lygybės institute yra galiojantis tik tai ES mastu. Yra įvairiausių indeksų ir modelių pasaulyje, tačiau mes jį plėtojame ES ir stengiamės įvertinti visas ES politikos rytis ir taip pat priimti domen turimus kriterijus, kad būtų galima įvertinti 28 valstybių narių padėtį ir, žinoma, aptariant specifines e, temas, kurias galima kažkaip įvertinti ES. Labai malonu pasakyti, kad yra pakankamai daug atskaitos taškų ir kad dabar e, daug kas išvelgiama priimant sprendimus. Labai svarbus kitas aspektas, jeigu palygintume skirtumus tarp atskirų indeksų pasaulyje egzistuojančių, tai mes turėtume pasakyti, kad mes bandome įvertinti tą atskirtį, tą koskirą tarp vyrų ir moterų, bandome įvertinti, kiek valstybėje narėje yra mokyklų ir taip toliau. Visa tai yra daroma politikos stebėsinos kontekste, tačiau mes kartu stebime, kaip ES įgyvenamos politikos atneša kokių rezultatų pavyzdžiui, vyrams ir moteriams gyvenantiems toje pačioje valstybėje ir skirtingose valstybėse, kadangi rezultatas gali būti skirtingas. Mes įvertinandami suteikiame balus nuo vieno iki šimto ir skaidrėse jūs matėte, kad tose valstybėse, kuriuose yra duota mažiausiai balų, ten yra didžiausi skirtumai tarp vyrų ir moterų. Mes šioje ataskaitoje nerodome, kad čia yra koks nors neigiamas poveikis moteriai arba vyrui. Mes tiesiog vertindami duomenis bandome įvertinti poveikį, kuris į, yra taip pat matomas vyrų atžvilgių dėl to, kokiu mastu yra pasiekiami rezultatai. Jeigu, pavyzdžiui, vienoje šalyje raida yra bloga, tai ta bloga ekonominė raida, jinai nepalankiai atsiliepia ir vyrui, ir moterui. Todėl mes esame įtraukę atitinkamą koeficientą. O tai reiškia, kad mes negalime lyginti tų valstybių, kuriuose raida apskritai yra prasta, su tomis valstybėmis, kurios vystosi labai sėkmingai. Taigi mes numatėme atskiras sritis, siekdami įvertinti situaciją indeksu. Lapkričio 21. -ąją Džiaugiuosi, kad ir pirmininkė patvirtino, jog mes pradėsime nagrinėti parlamente šio indekso vieną temą. Tai pavyzdžiui smurtas prieš moteris. Tai yra labai svarbi tema. Daugiau nenorėčiau leistis į diskusijas, kadangi dar liko dvi savaitės. Tiesiog kai mes vertiname lyčių neligybę arba smurtą prieš moteris. Ar tai yra lyčių neligybės priežastis ar pasiekmė? Taigi mes plačiai kalbėjome su ekspertais šiuo klausimu ir tiesiog smurto prieš moteris mes neįvertiname kaip vieno iš svarbiausių aspekto e, vertindami indeksą. Tačiau iš tikrųjų lyčių neligybė yra vienai per kitaip susijusi su smurtu prieš moteris. moteris. Kai mes pradėjome vertinti indeksus, tiesiog atsirado ir naujų aspektų ir dabar mes stengiamės atsižvelgti įvairiausius aspektus, kurie nulėmė neligybę. Taigi jūs negalite įvertinti vien tik tai vertinami situaciją tarp vyrų ir moterų užimtumo srityje, mokslo ir švietimo srityje, kadangi moterų ir vyrų situacija iš esmės yra skirtinga. Todėl, taip pat mes įtraukėme ir negalę, amžių, mokymą ir švietimą, taip pat e, šeimos e, pobūdį. Taigi šitoje brošiūroje, šioje ataskaitoje jūs galėtumėte e, pamatyti, kokie skirtumai galėtų būti tarp vyrų ir moterų su negale, tarp mažiau išsilavinusių vyrų ir moterų. Todėl labai svarbu įgyveninti įvairiausias politikas, atsižvelgti į skirtumus tarp konkrečių grupių. Grįžtu atgal, atsiprašau. Pirmiausia, galių sritis. Domain of power. Situacija gerėja, pavyzdžiui, Italijoje situacija per pastaruosius dešimt metų pagerėjo. Apskritai pagerėjo Italijos indeksas ne tik tai moterų įgalinimo kontekste, taigi Italija nusipelno pagirimo, Prancūzija ir Slovenija. Šiuose šalyse po 2012 metų pagerėjo situacija iš esmės įgalinimo srityje kai kurios šalys atsiliko Suomija, Slovakija ir Čekija. Suomija ir Čekija, jos nuo 12 metų tarsi grįž, grįžta šiek tiek atgal ir tos valstybės nelabai supranta, kodėl toks fenomenas atsirado. Čia mes kalbame ne tik apie politinės galės, bet ir kitus kriterijus, kurių aš nekomentuosiu, bet uh, Pavyzdžiui, mes e, analizavome vyrų ir moterų proporciją tarp e, akademinių mokslinio tyrimų organizacijų sporte. Pamiršau trečią veiklos rytį. Taigi mes įtraukėme naujus kriterijus ir bandėme atspindėjo vyti vyrų ir moterų socialinės galias ir, žinoma, atspindėti skirtumus valstybėse narėse privatus sektorius, žinoma, e, sparčiai plėtojasi ir čia moterų įgalinimas yra į priekį. Švedija, Prancūzija ir Suomija. E, įgalinimo srityje yra aukščiausioje vietoje Vengrija ir Čekijos Respublika turi pagerinti situaciją iš esmės. Nors galios didėja, nors ir skirtumas mažėja tarp vyrų ir moterų, tačiau vis dėlto šitame, šitoje srityje lyčių neligybė išlieka didžiulė tose valstybėse. Pavyzdžiui, finansinių sprendimų prieimimas. Šioje srityje nacionaliniuose centriniuose bankuose uh, moterų padėtis pagerėjo tik tai 3 procentais per 10 metų. Europos centrinėme banke niekada nebuvo daugiau moterų nei 10 procentų. Jeigu pažvelgtume į tarptautinį valiutos fondo, tai ten apskritai moterų beveik nebuvo. Taigi finansinių sprendimo prieimimo srityje yra daug galimybių gerinti situaciją ir šioje ataskaitoje apie tai yra kalbama išsameu. Žinios. Čia šioje srityje situacija pagerėjo šiek tiek dėl to, kad pagerėjo mokslo rezultatai. Švedija, Junktinė karalystė ir Danija pagerino situaciją, Latvija, Kroatija ir Rumunija kol kas vystėsi nepakankamai sėkmingai šioje srityje. Ir čia matome situaciją lyginant su vyrais. Konstatuojame, kad mokslo švietimo srityje vyrai netenka e, galių. Bandėme išsiaiškinti priežastis ir konstatavome, kad ES didžiausias iššūkis žinių srityje yra, tai yra lyčių segregacija. Šviet, švietimo srityje. Trys ketvirčiai e, jaunų žmonių dirba srityse, kurios nepakankamai apmokomos, tai yra sveikatos, švietimo srityje ir ten darbas nelabai vertinamas ir trys ketvirčiai šiuose srityse dirbančiųjų yra moteris. Tai jeigu kalbėtume apie inžinerijos sritį. By men ir komunikacija, tai ten e, dominuoja vyrai. Mm, mokymasis visą gyvenimą. Šioje srityje pasistumėta šiek tiek į priekį, tačiau čia yra pakankamai daug žmonių, kurių išsilavinimas nepakankamas, taip, taip pat e, imigrantai, kurie neturi vidurinio išsilavinimo, tai jiems ko gero galėtų mokymasis visą gyvenimą atverti geresnės perspektyvas, tačiau šiuo mokymosi nelabai naudojamasi. Taigi tokia situacija, matėte, matote lentelėje, trys geriausiai veikiančios valstybės tai yra tos įprastinės. Jeigu pažvelgtume į kitą sritį laikas. Ot... Time is the only... Laikas yra tas sritis, kurioje situacija nepagerėjo, o pablogėjo. Jeigu vyras ir moteris dirba daugiau negu vieną valandą per dieną namų ūkija, tiesiog prižiūrėdami senus žmonės šeimoje, tai dabar vyrai dirba dar mažiau negu vieną valandą negu prieš dešimt metų. kur šita takoskyra pagerėjo, tai yra Latvijoje, Čekijoje ir Ispanijoje. Tačiau blogiausia situacija beveik nepagerėjo Bulgarijoje, Slovakijoje ir Belgijoje. Beveik, atrodo, 12 valstybių narių šioje srityje situacija pablogėjo šioje labai svarbioje mums visiems srityje, tai yra darbo pagalbos namų ūkėje srityje. Jūs matote čia konkrečias valstybės - Švedija, Niderlandos ir, Nider ir Danija, kaip visada pirmaujančios valstybės, ir ne vienodai laiką dalėsi, tai Slovakija, Graikija ir Bulgarija. Vienas trečdalis vyrų kasdieną vaikų priežiūros e, namų ūkio srityje. Galbūt šiek tiek prisideda prie veiklos, trys ketvirčiai apskritai neprisideda prie šito pobūdžio veiklos. O tai reiškia, moteris neturi daug, tiek daug laiko savo, sportui, mokymuisi visą gyvenimą. Moterų sportino veikla šiek tiek e, mm, pagerėjo, tačiau ne tiek, kiek vyrų. Those... Persipinanti neligybė. Bandėme išsiaiškinti tą namų veiklą valandos trukmės ir ilgesnės trukmės. Tai yra nemokamas darbas. E, poros be vaikų skiriasi ne ypač smarkiai, tačiau tose porose, kuriuose yra vaikų arba tai yra taip vadamos nepilnos šeimos, yra labai pažeidžiamos. Tai yra labai pažeidžiamos kategorijos, jeigu turite daugiau vaikų, daugiau negu tris, tai reiškia, kad šita takoskira yra ypatingai didelė ir tą naštą dažniausiai neša moteris. Jeigu pertume prie darbo srities, čia, ko gero, pačios geriausios sąlygos galėtų atsirasti ekonominė nepriklausomybei, E, užsidirbti pensiją ir taip toliau, tačiau jeigu pažiūrėtume, kurios valstybės pagerino situaciją ir kurios vis dar atsilieka, tai vėl reikėtų konstatuoti Maltą, Luksemburgą ir Kiprą. Tai tos valstybės, kuriuose situacija iš esmės pagerėjo, Rumunija, Slovakija ir Danija atsilieka. 2005 metų, kai mes vertiname situaciją reikėtų konstatuoti, kad šioje srityje tik tai pusantro procento situacijų pagerėjo, taigi mes galime kalbėti apie pokyčius sraigės judėjimo e, greičiu. Iš tikrųjų, tai yra visiškai nežymus pokyčiai. Taip pat e, užimtumą visą dieną mes bandėme įvertinti, tiesiog mes kalbė, čia mm, bandėme išsiaiškinti, kokia situacija, kai dirbama visą dieną. Ir geriausi rezultatai Švedijoje, Danijoje ir Niderlanduose. O tos šalys, kuriuose situaciją reikia mhm. gerinti, tai būtų Italija, Graikija ir Slovenija. Slovakija, atsiprašau. Penkiose valstybėse narėse nebuvo per dešimt metų jokių pokyčių, tiesiog netgi nebuvo pajudėta į priekį sraigės greičiu. 40 procentų moterų ir dirbančios visą dieną, o vyrai 56 procentai tokių yra. Žmonės su negale. Čia skirtumai yra labai svarbus. Moterys su negale, kurios dirba visą darbo dieną, sudaro 19 procentų, o vyrų 28 procentai. Jeigu pažvelgtume į žemos kvalifikacijos moterų užimtumą, 17 procentų jų yra dirbančių, o vyrų yra 34 procentai. Prieš pensiją a, nuo 50 iki 64 metų tik tai 44 procentai tokio amžiaus moterų dirba visą darbo dieną. Ir čia lyčių, skirtumas tarp lyčių yra 19 procentų. Kai kalbame apie socialinį saugumą, apie socialinių teisių ramstį, apie socialinę apsaugą, tai mes turime konstatuoti, kad kaip įvairiose valstybėse susidurime su įvairiose gyvent, gyventojų grupėmis ir tai yra labai svarbus rodikliai, rodantis, kad situacijoje kažko trūksta. Lyčių, skirtumai tarp lyčių. Kalbėjome apie tai, kad skirtumai tarp vyrų ir moterų yra švietimo, sveikatos ir ir slaugos srityje ir taip pat e, mokslai ir technologijos. Tai yra tas rytis, kurioje dirba daugiausia vyrų ir moterų daug yra nukreipiama į švietimą ir ugdymą. Taigi šita atskirtis turi būti įveikta, kad tas skirtumas nebūtų toksai didelis. E, 8 iš 10 vyrų dirba mokslo, mokslo tyrimų ir technologijos srityje ir moterų yra 9 iš 10, kurios dirba slaugos ir medicinos priežiūros srityje. Taigi, vieniši tėvai su vaikais. Čia užimtumas arba darbas visą darbo dieną yra labai sudėtingas Ir čia skirtumai tarp šeimų, kurios turi vaikus. 28 procentai yra tas skirtumas, jis yra didžiulis. Negalima į jį nekreipti dėmesio, jis rodo, kad būtent šioje srityje reikia įdėti daugiau pastangų. Finansavimas, finansai. kurios valstybės pagerino situaciją, kurios ne. Matote lentelėje. Dabar konkrečiai kalbė, kalbant apie pajamas, pinigus. Pinigai leidžia oriai gyventi tokį gyvenimą, kurio mes nusipelnome. Tie pirmiausia, noriu pasakyti, kad moteris uždirba vis dar mažiau. Jeigu mes galėsime turėti savo santaupų, tai tuomet būtų galima tomis santaupomis šiek tiek užkaišyti tą, tas skylės, tuos skirtumus tarp vyrų ir moterų. Šeimos su vaikais ir vieniši tėvai dvigubai mažiau turi lėšų pragyvenimui. Taigi moteris, kurios gyveno e, šeimoje su vaikais arba vienišos, turi du kartus mažiau lėšų. Europos Sąjungoje du žmonės virš 75 metų amžiaus yra du kartus uh, dažniau patenkantis į skurdo padėtį. Todėl, kai mes kalbame apie socialinės teisės, socialinį ramstį, tą turime turėti omenyje. Ir galiausiai pats indeksas, visas indeksas ir rezultatai. Italija pagerino situaciją labiausiai. Jos indeksas pagerėjo 12,9 procentais. Iš tikrųjų labai daug nuveikė Italija. Ji gali didžiuotis. Kita, tai yra Kipras, Slovenija ir Airija. Ir mažiausiai pasistumėjo į priekį Junktinė karalystė, Čekijos Respublika ir Slovakija. Iš esmės ten per dešimt metų neįvyko jokių pokyčių. Kai kurios valstybės pagerina situaciją kai kuriuose srityse. Apie tai galite pasiskaityti ataskaitoje ir šioje trumpoje suvestinėje. Jeigu pagal pamastytume apie bendrus ES rezultatus, matote, kurios valstybės pasiekė geriausių rezultatų. Tačiau reikėtų konstatuoti, kad situacija pagerėjo tik tai keturiose valstybėse. Iš tikrųjų, tai yra judėjimas vėžlio ritmu. 4 procentai iš tikrųjų niekas, nes ES pasauliu juk yra pavyzdys pasauliu, tačiau ES viduje dar reikia daug ką nuveikti. Švedija, Danija ir tai yra pirmas, Suomija ir Niderlandai po jų seka, jos visada pirmavo, Graikija yra paskutinėje vietoje Vengrija, Slovakija neką atsilieka blogąją prasme nuo Graikijos. Apie pažangą reikėtų pakalbėti. Mums atrodo, jog reikia suvokti ir sąmoningai imtis įvairiausių priemonių, kurios vestų mus į priekį. Tai galios, žinios ir laikas Tai yra tos sritėse, kuriuose mums reikia daug ką nuveikti, dėti daug pastangų. Tai reiškia, kad reikia priimti arba teisės aktus, diskutuoti, siekiant pagerinti situaciją. Mes puikiai suprantame, ką gali nuveikti diskusijos, pavyzdžiui, ekonomikos srityje, kad būtų galima užpildyti tą didžiulę takoskirą tarp vyrų ir moterų ir ypač kalbant apie įgalinimą. Lyčių atskirties sityje, čia skirtumai apmo, e, atlyginimuose, taip pat e, kitaip vertinamas moterų darbas, suteikiama jam mažesnė vertė, stereotipų įveikimas, taip pat mokymas ir švietimas šioje srityje labai svarbu, taip pat tolygus laiko pasidalinimas. Šioje srityje reikėtų ką nors iš tiesų rimtai nuveikti, kadangi vyrai ir moteris ne vienodai pasiskirsto turimų laikų. Dėkuoju. Much, Ačiū poniai Virginijai Langbak už pristatymą, dėkui už pristatytą situaciją valstybėse narėse. Lyčių lygybės indeksas labai padeda susipažinti su situacija, geriau sužinoti, kaip viskas pasikeitė, galbūt kaip nepasikeitė, o dabar žodis narėms. Pone Petikanin. Ačiū. Visų pirma, noriu nuoširčiai padėkoti už tai, kad šis indeksas buvo sudarytas, nes e, labai dažnai atrodo, kad tai, ko nematome, apskritai neegzistuoja ir tuomet jau situacijos taisyti neišeina. Taigi komitetas e, tikrai pasistengs visais ištekliais prisidėti, kad būtų galima toliau dirbti šitoje srityje ir netgi išplėsti veiklą. Dar vienas dalykas. Aš tiesiog pagalvojau, kad galbūt galėtume renkti tokius bendrus posėdžius valstybėse narėse, pakeliauti po valstybės narės, pristatyti rezultatus, susitikti su vietos parlamentų nariais ir aptarti situaciją ir naujausias tendencijas. Kodėl aš dabar tokias mintis išsakiau? Tai galbūt nėra naujiena, tačiau iš tikrųjų tas raigės greitis, vėžlio greitis kelia labai didelį nerimą. Uh, Pokyčiai nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Yra daugybė veiklos programų, yra daugybė gerų minčių. Ir mes turime atitinkamus teisės aktus, tačiau realybėje tai nesispindi. Būtina suvokti, kokia yra situacija, būtina matyti realią situaciją ir imtis veiksmų. Nes mes kalbame apie kvotas, kalbame apie kažkokius atitinkamus įstatyminius veiksmus, tačiau kodėlgi iš pradžių nesėmų savanoriškų veiksmų. Pradėkime nuo informacijos, švietimo, požiūrio keitimo. Galbūt e, laikui bėgant problemos išsispręs. Tiesą sakant, tokios yra istorijos pamokos – Tačiau pamatysime, kad taip greit viskas nevyksta, pokyčiai iš tikrųjų trunka metų metus, trunka, trunka amžius. Jeigu viską paliksime savygai, tai iš tikrųjų viskas vyks labai lietai. Taigi, toks antrasis mano svarbus pastebėjimas. Ir norėčiau šį klausimą taip pat susijęti su kitu šiandien aptariamu klausimu o būtent e, su lyčių veiksmų planu. Kągi mes siūlome? Aš manau, kad ateityje, kągi mes turėtume daryti pagal šį planą, e, turėtume pirmiausia numatyti gairias ir tokie indeksai kaip tik mums padėtų tuos tas gairias numatyti, tai padėtų numatyti taisomuosius veiksmus, nes mes turime e, valstybėms narėms pasakyti, kad taip yra veiksmų planas, mes žinome, kokių veiksmų reikėtų imtis ir kaip taisyti situaciją. Tačiau jeigu mes nematome rezultatų valstybių narių lygmenių, jeigu neturime galimybių derinti šeimos ir darbo gyvenimą, jeigu nėra lygių galimybių gauti vienodas pajamas, pasinaudoti paslaugomis. E, kaip tuomet spręsti tuos aktualius klausimus? Galbūt galima būtų derinti skirtingas priemonės. Turime atitinkamą tyrimą ir jau tada galime numatyti gairias, pasižiūrėti į rodiklius indekse ir viską susijęti su lyčių lygybės veiksmų planu. Ir jau tuo met galima numatyti taisomosius veiksmus ir pažiūrėti, ar padėtis pagerėjo. Jeigu padėtis nepagerėjo, tuomet taisomieji veiksmai nebuvo tinkami. Ir galime pažiūrėti, ar ši politika uh, galėtų nuosekliai būti taikoma penkerius, dešimt metų, galim pašnekėti su kiekvienos šalies parlamentu, pasižiūrėti, kaip tai gali turėti įtaką rinkimuose, kaip Europos parlamentas gali kurti sąjungas su vietos parlamentais ir pažiūrėti, kaip spręsti aktualius klausimus. Taigi Dar kartą pabrėžiu, kad tai yra puikus indeksas, yra daugybė aspektų susijusių su skaitmeninimu, daugelįpę diskriminaciją, su užsienyje dirbančiais žmonėmis, su pensijomis. Aš čia visko nevardinsiu. Mes skiriame išteklių, kad visa ta informacija būtų įtraukta. Taigi labai džiugu, kad darbas buvo atliktas. Ačiū. Ačiū. Pone Julia Ward. Ačiū. Labai ačiū už tokią įdomią prezentaciją ir mes labai džiaugiamės, kad buvo surinkti tokie svarbus duomenys ir tai prisideda prie mūsų darbo parlamente. Aš naudojuosi gaunamą informaciją. Porą dalykų ir dar keletas klausimų vienas dalykas. Atrodo, kad per dešimt metų pažanga nebuvo padaryta. Tačiau buvo dar finansinė griūtis, buvo ekonomikos krizė, buvo įvestos taupimo priemonės. Ir aš žinau, kad moterims tenka sumokėti ir nemažai sumokėti už tas taupimo priemonės. Be to, labai įdomu stebėti, kaip tai susiję su laiko klausimu. Moteris tiesiog nebeturi laiko. Ir kokiagi mano patirtis? Aš nekuosi su moterimis, su moterių grupėmis ir iš tikrųjų moteris turi imtis daugybės darbų vien tam, kad apmokėtų sąskaitas. Ir kai aš buvau šešėlinė pranešėja, e, skurdo mažinimų klausimų, Mes matėme, kad taupimo priemonės turi savo kainą. Ir tam, kad namų ūkis galėtų sumokėti šildymo išlaidas ar nuomos išlaidas ar kitas sąskaitas, moteris turi skirti kur kas daugiau laiko darbui. E, nelieka lėšų nei atostogoms, nei prabangos prekiams. Reikia, viskas išeina tiesiog sąskaito apmokėjimui. Taigi Būtų įdomu gauti daugiau informacijos apie tą laiko pasidalymą ir šio aspekto sąsąją su taupimo priemonėmis pritaikytomis valstybėse narėse. Dar vienas dalykas. Jūs lankotės mūsų komitete tuo metu, kai labai daug dėmesio skiriama tokiams problemams kaip smurtui prieš moteris, moterų pavertimui objektais, moterų persekiojimui. Tai vyksta jau seniai ir dabar įvyko keletas skandalų, dar ir dėl to, kad tiesiog buvo, galima sakyti, nuo puodo nukeltas dangtis ir moteris pradėjo kalbėti. Uh, jos pradėjo pasakotis, kas nutiko. Ne tik pramogų pasaulyje, bet ir kitur. Taigi man įdomu, ar iš gautų domenų galima padaryti tam tikras išvadas, kaip galima aiškiau parodyti problemos esmę. Nes kai moterys visuomenėje yra nematomos, jos tampa objektais ir taip plinta smurtas. Tai reiškia, kad vyrai galvoja, kad jie tiesiog turi teisę e, elgtis kaip nori, liesti moteris, e, e, teikti intimaus turinio pasiūlymus, seksualizuoti jas kaip objektą. Taigi man įdomu, kaip būtų galima pasinaudoti surinktais duomenimis ir parodyti, kad galima pakeisti galių pusiausvyrą. Nes kol nepakeisime galių pusiausvyros, uh, kol nepa, nesuteiksime matomumą moteriams, situacija ir toliau nebesikeis. Labai ačiū. Ponas Gerimas. Gerigė. Dėkuoju už šitą pranešimą. Iš tikrųjų labai gerai, kad šitas pranešimas toksai išsamus Ir labai gerai, kad jūs kalbėjote ne tik tai apie moteris, bet ir apie motinas, išryškindami tai jų vaidmenį šeimoje. Manyčiau, kad e, tą apžvalgą būtų galima išplėtoti, kadangi vertinant valstybės, ko gero reikėtų išvelgti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, slaugą. Kalbame apie slaugą. Iš tikrųjų būtų gerai, kad būtumėt išgirdusi manęs. Kai kalbame apie slaugą ir žmonių priežiūrą, Tai iš tikrųjų yra esminis skirtumas, ar pavyzdžiui pagal įstatymus galima e, padėti slaugyti žmogą, žmogų, kuris išeina į kitą pasaulį. Ir viskas priklauso nuo to, ar skatinama tokia priežiūra, ar ji įstatymiškai yra nereguliuojama kai mes kalbame apie pinigus šeimuose, kurios turi vaikų ir kurios neturi vaikų. Ko gero reikėtų įvertinti ne tik tai pajamas, bet ir mokesčių naštą, kadangi mes turime įvertinti, kaip yra apmokestinamas atlyginimas. Pavyzdžiui, kai šeimos neturi vaikų, tai mokesčiai yra vieni, o kai mm, e, šeimos turi vaikų, tai mokesčiai vėl skiriasi. Taigi, jeigu vaikų šeimoje nėra, tai tuomet mokestinė našta didėja. Todėl labai svarbu atsižvelgti į tam tikrus valstybių narių ypatumus. Tiesiog reikėtų įvertinti, koks galėtų būti tarpusavio ryšys tarp to, kodėl, pavyzdžiui, slaugoje ir priežiūroje valstybė yra viršuje ir, pavyzdžiui, galbūt tas įstatymas teikti paramą slaugyti mirštantį žmogų galėtų būti esminis aspektas. Nu, norėčiau padėkoti už jūsų apžvalgą, tikrai jūs einate labai tinkama kryptimi, galbūt jūsų ataskaitą, jūsų vertinimą būtų galima galbūt išplėsti, padaryti ją išsamesnį. Dėkuoju. And now, uh, Ms. Shodrova, please. Pane Šedrova. Šedrova. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už šitą tyrimą. Dėkuoju už tai, kad Jūs pristatėt labai aiškę metodologiją. Aš tikėčiausi, kad ES taip ir reikėtų elgtis siekiant įvertinti indeksų situaciją. Žinoma, reikėtų pasinaudoti gerosios praktikos pavyzdžiais. Kita vertus, kaip Petikainė sakė, reikėtų tuos rezultatus pristatyti valstybėse narėse. Tiesiog norėčiau paklausti jūsų, ar jūsų institutas organizuoja konferencijas, kuriuose bus valstybėse narėse pristatomi šie rezultatai. Artimiausių metų reikėtų pristatyti šiuos rezultatus, kadangi tas jūsų atliktas tyrimas yra svarbus ir labai svarbu sistemiškai tęsti jį ir pristatinėti valstybėse narėse ir ne tik. Iš tikrųjų būtų naudinga, jeigu jūs šioje srityje imtumėtėsi veiklos situacija, man atrodo, iš esmės gerėja. Galbūt man tik tai taip atrodo, tačiau galbūt mes nesame patenkinti tuo tempu, tačiau kita vertu, vertus reikėtų e, pasidžiaugti valstybių narių ir nevyriausybinio organizacijų pastangomis. Iš tikrųjų pastangos yra matomos, galbūt tempas nėra toksai kokio mes tikėtumėse, tačiau mes negalime nematyti, kad situacija gerėja. Pavyzdžiui, moterų įgalinimo srityje, kur jūs konstatavote, kad yra esminių skirtumų. Tačiau aš manau, kad yra tokių sričių, kuriuose žmonės patys mano, kad Pavyzdžiui, moterys, moterų pasigendama politikoje. Reikėtų, ko gero, pasiteirauti mūsų rinkėjų, ar jie norėtų moterų, daugiau moterų vietos lygmenių, miesto tarybose, parlamentuose. Iš tikrųjų, ko gero, reikėtų pristatinėti gerosios praktikos pavyzdžius kitose valstybėse. Todėl aš manyčiau, kad žmonėms tai yra svarbu. Dabar norėčiau paklausti. Štai ko, kai jūs kalbėjote apie pinigus ir situacijos pagerėjimą. Mano valstybė Čekija nurodyta kaip nepasiekusi jokių rezultatų - nulį. Tačiau aš mačiau ir kitoje lentelėje 5 procentų pagerėjimą. Ar mano akis man neteisingai rodo? Ar šita lentelė vis dėlto nelabai teisinga, kur yra uh, nerodoma jokios, pažang, nu, jokios pažangos mūsų šalyje. Kai mes kalbame apie priežastis, tų, kad skirtumai didėja, ko gero reikėtų matyti labai aišku ryšį tarp to, ką pasakė kolega Gerekė kiek moterų slaugo, prižiūri vaikus ir kaip gerėja jų užimtumo sąlygos, kodėl gerėjant užimtumo sąlygoms mažėja atlyginimas. Ko gero yra šioks toks ryšys tarp moterų ir motinų vaidmuo ir taip pat labai sudėtingo profesinio prasnės veiklos gyvenimo. Taip pat turėčiau pasakyti, kad man kai ko pasigendama, kad tiesiog moterys motinysės atostogose, vaiko priežiūros atostogose ir taip pat moterus dirbančios šeimoje ir darbe. Čia skirtumas yra aiškus. Answers, Na, dabar suteiksiu žodį poniai Virginijai Landbach, kad ji galėtų atsakyti į pastabas ir komentarus, tačiau dėje daug laiko neturime, tik tai kelias minutės galime skirti, kadangi greit prasidės mūsų kitas posėdis, jungtinis posėdis. Jeigu leisite, pradėsiu nuo paskutinio klausimo, nuo paskutinės pastabos. Sakėte, kad e, iš tikrųjų nebuvo, beveik nebuvo pokyčių, jūs visiškai teisingai pastebėjote. O dėl koreliacijos mūsų indeksas ir tai galbūt irgi susijęs su klausimu dėl institucinių paslaugų, sakykime, ilgą laiką sergantis asmenys, neįgalieji. Uh, mūsų duomenys turi būti palyginami, jie turi būti nuolat prieinami ir taip pat jie turi būti aiškus ir solidus. Taigi tai turėtų būti paaiškinami duomenys, kurie gali būti įtraukti į indeksą. O dėl koreliacijų, kai kurių duomenų mes neįtraukėme į galutinį rezultatą, į galutinį rodiklį, nes tai susiję tik su metodologija, tačiau mes bandome pateikti kontekstą. Taigi, kai pateikėme kiekvieną rodiklį ir kai kiekvieną indeksą paskelbėme, mes e, pridedame vis naują aspektą. Kitais metais e, indeksas bus susijęs su profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėra. Ir sakykime, institucinė sąranga ir, ir institucijų teikiamos paslaugos, jos nepatenka į indeksą. Sakykime, kai klausinėme apie laiką, tai buvo tik tai subjektivus asmens pajūtimas, kiek aš praleidžiu laiko prie tam tikrų užduočių. O dėl kitų metų vidurio mes e, visus duomenys paskelbsime kiekvienos es valstybės narės kalba ir taip pat e, apsilankysime valstybėse narėse, pristatysime pagrindinius iššūkius ir žinoma, mes galėtume taip pat kartu su jumis apsilankyti nacionaliniuose parlamentuose, pristatyti indeksą. Tai būtų tikrai uh, kur kas stipresnė pozicija, taigi mes labai džiaugtumėmės, jeigu galėtumėte mus paremti šiuo atžvilgiu. Dėl laiko aspekto ir laiko sąsoje su taupimo priemonėmis. Tolimesnį darbą planuodami mes pagalvosime apie tai ir pagalvosime, kaip išmatuoti šį aspektą, būtent kai skelbsime asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyrą. Uh, indeksą, tuomet jau pabandysime įtraukti jūs minėtus dalykus. Toliau smurtas, smurtas prieš moteris. Mes sukūrėme, mes prieš metus sukūrėme internetinį įrankį skirtą parlamentams atsižvelgiantiems į lyčių aspektą. Ir dabar šis įrankis bus bandamas Slovenijos ir Estijos parlamente, taip pat tariamasi su Graikijos ir Lietuvos parlamentu ir su regioniniais parlamentais. Priekabiavimas yra šios priemonės vienas iš aspektų. Ir iš tikrųjų tai yra galio žaidimas, tai yra susijęs su lyčių neligybė. Ir reiktų pažiūrėti, kaip skirtingus aspektus susijęti tarpusavyje. Tačiau tai tikrai labai svarbu ir, kaip jau sakėme, padėtis prasta, taigi negalime tiesiog sėdėti rankų sudėję. Ačiū poniai Langbak už pristatymą, ačiū už bendradarbiavimą visiems ir susitiksime lapkričio 21 dieną Tai bus e, FAM komiteto posėdis, e, jame dalyvaus ir nacionalinių parlamentų nariai ir bus pristatyta smurto prieš moteris problema. Ačiū.